el señor presidente. Bueno, buenos días, amigas y amigos. Labas rytas, draugės ir draugai. Posėdis pradedamas. Ir posėdį Pradedame po Ispanijos sėkmės vakar vakare, geroje nuotaikoje. Ir pirmasis mūsų klausimas yra pono Liono pranešimas apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį po 2013 metų. Mums labai malonu, kad komisaras Čiolos atvyko pas mus, nes žinome, kad šios sesijos metu komisija mums atsiunčia skirtingus e, komisijos narius. Ir labai malonu, kad iš šią diskusiją buvo atsiųstas ponas Čiolosas. Tai labai gerai. Taigi pirmiausia, suteikiu žodį ponui Žoržui Lijonui, pranešėjai, kuris parengė šį svarbų pranešimą. Ponas Lijonas žino, kad jis turi keturias minutės pristatyti savo pranešimą ir po to dvi minutės užbaigti diskusiją pabaigoje. Pranešėjas gali iš karto panaudoti visas šešias minutės, tačiau neturės laiko padaryti išvadas. Taigi, prašom laikytis jums skirto keturių minučių laiko. Aš jūsų nestabdysiu, jeigu jūs kalbėsite ir šešias minutės. Pone Lionai, prašom. Ačiū, ponė pirminkė, komisarė pirmiausia, noriu užjausti e, Vokietijos kolegas ir pasveikinti Ispanijos kolegas po vakarykščio puikaus mačo. Pirmiausia, norėčiau išdėstyti tai, kas yra du svarbiausi klausimai, kurio, į kuriuos reikia atsakyti, kalbant apie BŽUP reformą. Kam yra BŽUP